Teisės reikalų komitetas e, e, gegužės, gegužės 30 dieną patvirtinto naujo e, nario mandatą. Tai yra ponia Minodora Klyvėti, kuri nuo gegužės 18-osios ir ponia Alda Susa, kuri nuo gegužės 9-osios dienos ima dirbti šiame komitete. Ir aš siūlau pateik, šį mandatą patvirtinti, šios mandatus patvirtinti. Ar kas nors prieš? Ne. Tuomet patvirtiname jų įgaliojimus. Europos liaudės partijos frakcijos frakcijos ir FD frakcijos pateiktas prašymas e, e,